So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sveiki. Pranešimas. Pane, pane Augė Selstra. E, prisijungė prie, prie frakcijos e, būtent e, rugsėjo 8 dieną ir rugsėjo 9 dieną buvo nuspręsta poną Gerofą Animansą